ponė Mei Britus pritarti susitarimui. E, na, iš tikrųjų bandoma išvengti rinkimų į Europos parlamentą, nes iš tikrųjų tuos rinkimus laimės pono Feradžo Brexit partija. O jeigu tie rinkimai neįvyks, tai e, Junktinėje karalystėje visuotinius rinkimus taip pat laimės pono Feradžo Brexito partija. Taigi reikėtų iš e, mūsų parlamento Vesminsteryje pašalinti visus eurokulto šalininkus, kad e, užsitikrintume švarų breksitą. Aš manau, kad ponas Barnie yra puikus dėrybininkas ir noriu pasakyti, kad e, vis dėlto Britų parlamentas negali pritarti nesažiningam susitarimui, tačiau panašu, kad eurokultas, eurokultininkams yra svarbesnis. Jie nori užsitikrinti, kad kultas liktų vieningas, kad tas projektas būtų toliau įgyvendinamas, užuot pasirinkę pelningą susitarimą su Junktinė karalystė, kuris būtų naudingas ne tik Europos piliečiams, bet ir Junktiniai karalystiai. ES turi būti valdoma pagal susitarimą ir tai veikia kaip e, šiuolaikinė inkvizicija, tos šalis ir tie asmenys, kurie nepritarė Europos tikėjimui. Na, čia turiu galvoj, pažiūrėjau, tokias šalis e, kaip pono Lamberto šalį. Mm, taip, mm, iš tikrųjų, juk tokie laisvamaniai, kaip e, pono Lamberto šalis ir kitos, sugriovė inkviziciją, kuri bandė uh, E, uždrausti žmonėms mąstyti tiems už save. Ir tas inkvizicijos sugriovimas paskatino laisvas demokratijas Junktinėje karalystėje ir kitose šalise. Taigi tie lais, šio laikiniai laisvamaniai iš tikrųjų yra tie asmenys, kuriuos jūs vadinate populistais, bet aš asmeniškai geriau būsiu populistas, o ne nepopulistas. Na, bet yra kaip yra. Ir jūs E, tie asmenys, kuriuos jūs čia taip e, iš aukšto apibūdinate kaip populistus, bus išrinkti ir jie dominuos įvairiuose parlamentuose ir jie e, radikaliai pakeis ES arba ją sugriaus. Taigi arba reikia eiti pavėjui, arba būsite sutripti. Europos Sąjunga, Europos demokratijai kelia tokią pačią grėsmę, kokią kėlė inkvizicija XVI amžiuje laisvai minčiai ir demokratijai. Said, we... Ponas Karinš sakė, kad neturėtume rūpintis dėl migracijos, kad daug žmonių nori atvykti į stabilų demokratišką žemyną. Aš jų nekaltinu. Jeigu aš gyvenčiau trečioje šalyje ar kitoje pasaulio dalyje, kuri nėra Europo ir aš norėčiau čia atvykti, kas gali kaltinti tos žmonės. Bet jeigu pasikeis skaičiai, tai, filosof, tai Europos žemynų mąstymas ir demokratinė kultūra taip pat pasikeis ir tai bus tikra katastrofa. Iš tikrųjų, ponios ir ponai, tuo jau baigsiu, Europa gali e, vis dėlto išlikti tik jeigu bus valdoma sutarimo pagrindu, o ne prievarta. Jūs. E, ačiū pirmininkė. Gerbiamasai, jūs teisingai pasakėte. Coburn kalbėjo daug ilgiau, bet aš tiek daugiau laiko leidau visiems frakcijų atstovams. Neskirstikime vienam daugiau, kitam mažiau. Taisyklės visiems vienodas. E NF vardu. Bei. Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė. Na, tas baisus gaisras, e, kuris nusiaubė Paryžiaus katedrą, parodė, koks trapus yra mūsų paveldas. Ir pats gražiausias mūsų Europos civilizacijos simbolis buvo nusiauptas e, ugnies ir tai pašiurpino prancūzus ir e, europiečius. Vis dėlto gaisrininkų puikios pastangos padėjo išsaugoti tą pastatą ir jis bus atkurtas, restauruotas ir mm, atgaus savo didybę. Ir buvo e, taip pat išsaugotos ir svarbios religinės relikvijos. Tačiau E, ši tragedija mus e, privertė suvokti, kaip svarbu saugoti ir perduoti savo paveldą, o apskritai kalbant, kaip svarbu išsaugoti visos Europos e, krikščioniškos civilizacijos palikimą. Ministrė pirmininkė, jūs paminėjote asmenys, kuriuos vadinate euroskeptikais, asmenys, kurie prieštarauja Europą Europos projektui. Bet jūs klystate, mes tikime Europą, mes esame įsitikinę, kad esame Europos civilizacija, musėja bendra kultūra ir mums kyla dideli iššūkiai, kuriuos turime įveikti drauge. Tačiau čia reikia ir būti racionaliems. Jūs sakėte, kad dėl migracijos neturite sprendimo, kad nieko neįmanoma padaryti, kad užkirstume kelią imigracijai. Tačiau iš tikrųjų mes galime reaguoti ir tai Mateo Salvini Italijoje rodo kasdien. Bet mes turime dvi pasirinkimo galimybės. Viena vertus, ponas Avramopulos iš Europos komisijos mums sakė, kad reikia e, galvoti apie migraciją ir nesukurti demografijos deficito. Tačiau kita vertus, pavyzdžiui, Vengrija, kitos šalis e, gyvendina fiskalinę ir kitokią politiką siekdama remti šeimas ir skatinti gimstamumą. Taigi, yra susipriešinimas tarp tų, kurie nori skatinti imigraciją ir tie, kurie nori valdyti migracijos rautus. Dėl ekonomikos. Europos Sąjunga iš tikrųjų siekia užgneušti protekcionizmą savo viduje, e, bet iš, e, e, reikia paminėti ir konkurenciją, nesažininką konkurenciją, muitų mažinimą ir mm, komandiruotus darbuotojus. Ir Panašu, kad, na, pavyzdžiui, Kinija puikiai sugeba naudotis e, savo gale ir jos konkurencija vyksta, jų konkuruoja e, Europoje ir dėl to nukenčia mūsų darbuotojai, mūsų gamyba. Taigi, e, viena vertus turime tuos, kurie mano, kad Europos ekonominė erdvė yra visiškai atvira, o mes pasisakome už ekonominių ir kitų požiūrių apsaugotą Europą. Manau, kad Europa turi galvoti apie demokratiją. Dabar Europos komisija turi nepaprastai daug galių ir girdėjau, ką sakė ponas Weber ir socialistai, taip pat ir ponas Magronas Prancūzijoje sako, kad reikia eiti dar toliau, yra kalbama apie federalizmą ir siekiama atsisakyti vienbalsiškumo taisyklės. Bet iš tikrųjų, uh, vėliau bus atsisakyta kvalifikuotos e, daugumos, vėliau ir paprastos daugumos, e, siekiant vis e, neskaidresnio ir autoritarizmų grindžiamo valdymo. Iš tikrųjų reikia galvoti arba apie demokra... bendradarbiavimo Europą, arba apie komisijos Europą. Mūsų lau... dabar laukia rinkimai į Europos parlamentą. Akivaizdu, kad Europos projektas stovi kryškelėje. Ir Europos Europa vis dėlto turi galimybių atsinaujinti ir iš naujo dirbti pasaulinėje arenoje, tačiau e, e, reikėtų vis dėlto e, galiausiai atsisakyti technokratinės logikos. Europa arba apsaugos savo ekonomiką, arba taps kitų didelių šalių auka. Ir Mm, e, Europa turi saugoti savo šaknis, savo tapatybę ir savo civilizaciją arba priešingų atveju jį išnyks. Aš jau dabar ponas Golniš, neprisijungusių vardu. Ministrė pirmininkė, kolega, jūs kalbėjote apie ES, apie tai e, atvirai kalbėjote, bet iš tikrųjų nieko nebus, jei nepakeisime savo požiūrio. Per 30 metų mačiau, kad atsirado kažkokia iškrypusi dinamika. E, na, kad mūsų kolegos e, vadovaujasi e, tam tikrais principais, daugumos principais, kurie netitinka mažumos interesų. Taigi Ir ES persmelkia visus politinio, ekonominio, e, netgi seksualinio gyvenimo aspektus. Ir yra kalbama apie e, super, Europos supervalstybė. Yra įvedamos taisyklės, įvedami apribojimai, tačiau atveriama e, konkurencija tokiom šalims, kurios mums nieko negali duoti. Ministrė pirmininkė, jūsų E, šalis išsilaisvino iš sovietų e, priespaudos, bet ar jūs dabar nepasiduodate naujam e, sąjungos miražui? Reikia ieškoti, kurti tokią Europą, kuri atspindėtų mūsų civilizacijos tikrasias vertybės. Reikia galvoti apie šeimas, o ne apie seksualinių mažumų propagavimą. Ir tas bendras principas, kapitalo rinkų principas iš tikrųjų niekam nesuteikia nei klėstėjimo, nei laimės. Reikia galvoti apie laisvą judėjimą, parengus tiksles programas, kurios duotų naudos piliečiams. Ir negali būti užgneužiamos asmenų tapatybės, iš tikrųjų yra dabar skleidžiama daug informacijos, daug melo ir dezinformacijos. Ir atsiranda veidmaniškumo e, erdvė, tačiau žmonės turi atverti e, akis, atsimerkti. E, reikia siekti išsaugoti mūsų Europos civilizaciją. Reikia, kad laisvi žmonės gyventų atsinaujinusių tautų Europoje. Išklausėme kalbėtojus ir norėčiau, kad visiems liktų laiko kalbėti, todėl laikykitės, prašau laikykitės skirto laiko, nes kyla pavojus, kad kai kurie parlamentarai iš vis negaus žodžio paskutinė sesija, todėl norėčiau, kad visi išeitų iš šios salės patenkinti. E, o dabar <clears throat> premjeras Karinš gali atsakyti į pirmąjį klausimų raundą. Ačiū. Na, pirmasis mano pasisakymas buvo ilgokas, bet dabar aš labai trumpai matau du kelius, kaip galima suderinti nuomonių skirtumus. Ir pas geriausias būdas, tai kaip jūs elgiatės? Diskutuoti, gerbti vienas kitą, išklausyti vienas kitą, bet e, svarbiausia - balsuoti, nuspręsti ir judėti toliau. Yra ir kitas būdas ir mano valstybei teko tai patirti sovietų okupacijos metais. Tai reiškia, kad nėra galimybių išreikšti savo nuomonės, savo balso, nėra galimybės balsuoti, esi tik nustamiamas į pašalį. Akivaizdu, kuris iš tų dviejų būdų yra geresnis. Aš noriu dirbti su visais, kurie tiki, kad kelias į priekį tai bendradarbiauti. Tai yra ES stiprybė mes sugebėjome išsaugoti suverenes, nepriklausomas valstybės su savo tapatybė, su skirtingomis kalbomis ir kultūromis, su atskiromis, bet susijomis istorijomis. Ir tuo pačiu mes sugebame dirbti kartu, atverti rinkas ir sutelkti išteklius. Ir kalbėti stipriu vienu balsu pasaulyje. ES nieko bendro su Sovietų sąjunga neturi. Taip palyginti gali tik tas, kuris nė nenutuokia, kas buvo Sovietų sąjunga. ES tai laisvos valios, laisvo dalyvavimo sąjunga. Valstybės ir piliečiai savo norų dalyvauja. Ir piliečiai, kai nori pakeisti savo nuomonę, nieks jiems netrukdo. Tai yra įrodymas, kad sąjunga yra laisva. Junktinės Amerikos valstijos, tarkime, ir jeigu pažvelgtume istoriškai, yra grindžiamos, buvo grindžiamos imigracija. Ir ankstesnėji tos šalies gyventojai dabar ypatingų teisių neturi. Amerikiečiai, kuriuo mes dabar vadiname amerikiečiais, Jie juk atkeliavo iš Azijos, Afrikos, Europos. Jie kartu susitelkė ir tapo valstybė, bet Europoje mums niekur nereikėjo keliauti, mes išlaikome savo tapatybės ir kalbas, bet mes apsijungiame ekonominių ir politinių lygmenių, kad e, mūsų piliečiams būtų geriau. Štai kur kelias į priekį. Nieko atsisakyti nereikia, tiesiog apjungti išteklius ir sustiprinti vienas kitą. Mes šiame kolektyve, junginyje esame stipresni negu kiekvienas atskirai. Ačiū premjerė už šią neilgą kalbą. Ir toliau kalbės. Keliam. Ačiū pirmininkė. Dėkoju premjerė Krištianis. Čia mano paskutinė kalba parlamente. Jūs kalbėjote apie Rusijos grėsmės. Turime savęs paklausti, kaip galime pasipriešinti toms grėsmėms. Europos parlamentas reikalavo prilyginti komunistų nusikaltimus nacijų nusikaltimams. Tai ne tik istorinė problema, tai yra kasdienė politinė problema jau 90 metų. KGB veikė taip pat kaip gestapo. Ir todėl turi būti lygiai taip pat vertinama. <clears throat> Sovietų gestapo atėmė galias iš Rusijos piliečių Ir ta valstybė išsilaikė tik tai Rusijos ir Europos korupcijos. Bent jau 1,3 milijardai rusų pinigų išplauta Europos bankose. Jeigu mes norime sustabdyti, jeigu sustabdytume tuos srautus, tai Putinui ateitų galas. Ačiū. Voglio ringraziare. Norėčiau padėkoti gerbiamam parlamentarui Keliam. Jis daug metų pavyzdingai dirbo parlamentaru ir viešai pasakysiu, kad jis man pavyzdys, kuriuo noriu sekti. Nepaprastai jūs gerbiu, nes jūs daug metų kovojote ir už savo valstybės laisvę, ir už Europos demokratiją. Noriu viso Europos parlamento vardu jums nuoširdžiausiai padėkoti. Toliau kalbės Lopes Aguilar. Minister. Gerbiamas ministrė pirmininkė, baigėsi ši kadencija, laikas parodyti pagarbą jūsų proeuropietiškai kalbą, jums padėkoti, padėkoti už šias diskusijas apie Europos ateitį. Laikas pasveikinti darbą E, pirmininko Junkerio, kuris puikiai dirbo, bet vis tiek turiu keletą klausimų. Pirma, kalbėjote apie e, kovą su populizmu ir kad reikia pakirsti juos jį iš šaknų. Jūs uh, girdite visiškas demagoginės nesąmonės čia Europos parlamente, negi mes neturėtumėm su jais kovoti. Taip pat kalbėjote apie migraciją, taip reikia stiprinti išornės sienas, bet jūs nesakėte, nieko nekalbėjote apie solidarumą. Solidarumas irgi įpareigoja, sutartis su įpareigoja būti solidariems, veikti kaltu, kartu spręsti problemas ir prieglopščio prašytojų ir E, migrantų. Dėkoju e, ponui Tajaniui, dėkoju ponui Karinč. Ačiū, po, ponas Pati. Starbatė, atsiprašau. <clears throat> Pirmininkė, ponas Junkeris sakė, kad reikia mylėti Europą. Iš tiesų, aš irgi myliu Europą, bet kai myli Europą, reikia matyti ir ES silpnybės. Aš čia dirbau daug metų. Mes nenorime savo tautų aukoti ant Europos altoriaus. Iš Dambrovskio girdėjome, kad reikia kažką daryti vardan e, e, jaunimo, kuris bėga, reikia darbo vietas sukurti, gerovę kurti. Ministrė pirmininkė, jūs sakėte, kad Mums reikia nereglamentuotos rinkos. Mes turime dvi centrinės rinkas, kurios yra reglamentuotos, kurios yra nereglamentuotos, tai palūkanos ir valiutų kursai. Jeigu būtų kitaip, gal ir situacija būtų kita. Aš norėčiau, kad šis parlamentas ateityje ne, jame nebe, nebebūtų sakoma, kad reikia aukoti Europos altoriaus mūsų tautas, mūsų piliečius. Reikia, kad mes jų labui dirbtume. Kiekviena šalis turi būti konkurencinga, kitaip problemų neuž, neišspręsime ir tai yra jūsų užduotis ateičiai. Mitrofanovs. Dear colleagues, uh, initially I was going to speak about uh, brain drain kolegos. Dėl <clears throat> smegenų plovimo mes prarandame piliečius, Latvijos piliečius, jaunimą. Ką padaryti, kad tai sustabdytume? Turiu reaguoti į vieną premjero pasakymą. Kodėl? Ogi todėl, kad jis prašo, kad parlamentas e, paskatintų Latviją geriau integruotis. Jokios sėkmės aš nematau. Tai gėdinga istorija, nes mažumoms užkertamas kelias į švietimą. Latvijai atgavus nepriklausomybę, dauguma tautinių mažumų pritarė nepriklausomybei. Tačiau dabar mes gilioje depresijoje, nes mūsų vaikai negali gauti išsilavinimo gimtają kalbą. Kolegos, niekada tokiu pavyzdžiu nesivadovaukite. Hazám, keresztény Európa. Morvai. Nekenčiu Europos už tai, kad uh, Tai e, daugybę metų buvo e, vaidmainystės e, žydinys. Mano tėvynė, jeigu iš, išgyvensi ar būsi pajėgi sukurti taiką. Mėly kolegos, aš bandžiau pacituoti Duransobo mm, eilėraštį, vengrų e, poeto 23 metais parašytą eilėraštį. Tai čia yra poema ir aš pacitavau paskutinės eilutes ir noriu jas e, pašvesti Europos parlamentui. Tegul e, Dievas saugo mano šalį ir krikščionišką Europą. Ačiū, Cver. Hvala za besedo, spoštovani gospod predsednik. Dėkoju. E, pirmininkė. Gerbiamas Latvijos ministrė pirmininkė, aš jumis žaviuosi ne tik tai todėl, kad tapote ministrų pirmininku, bet ir todėl, kaip jūs e, pasiekėte šių pareigų. Jūs buvote E, smulkios politinės partijos narys, bet jums pavyko surinkti daugumą balsų, kad galėtumėm sėkmingai, galėtumėte sėkmingai vadovauti vyriausybei Latvijoje. Jūs esate patikimas, e, sąžiningas, kompetitingas. Jūs tikrai e, esate sėkmės istorijos pavyzdys sėkmės istorija yra ir, apie, taip galima pasakyti, ir apie Latviją. Jūs gyvenate šalyje, kuri yra, kur išgyvena pereimą, kaip ir Slovenija. Ir teisės viršinybės klausimas visą laiką yra labai svarbus tokiomis aplinkybėmis. Mes e, turėjome įvairiausių problemų. E, teismai nubaudė, pavyzdžiui, mokslininkus. E, už e, nepagristus dalykus. Ir aš žinau, kad ir kitose šalyse yra problemų su teisės saugos sistema, bet aš norėčiau paklausti jūsų, kaip manote, ar ES turėtų kištis į tokius atvejus, e, pasitelkdama atitinkamus mechanizmus, kai yra pažeidžiamos perinančiose šalyse pagrindinės teisės ir laisvės. Dėl kastijo. Dėkoju, man didelė garbė E, matyti Latvijos ministrą pirmininką čia, kuris buvo mūsų kolega. Ir ne tik tai. Kristian Karins, jūs palikote pėtsaką parlamente, kai buvote koordinatorius, kai buvote atsakingas už svarbius pranešimus. Bet šiandien yra svarbiausia tai, kad palikote mums misiją, ES misiją. Jūs kalbėjote apie praeitį, apie dabartį ir svarbiausia apie ateitį, kur einame ir kaip eiti. Jūs labai teisingai pasakėte, kad vidinė rinka turi vaidinti ypatingą vaidmenį e, reglamentuojama vidinė rinka. Jūs puikiai žinote, kaip ir mes, kad pagrindinė kliūtis paprastai yra taryba pati lėčiausia konstitu... institucija yra ne komisija, ne parlamentas, o taryba. Tai nepaslankiausia institucija ir mums reikia šią, šį barjerą sulaužyti. Ir jūs dabar turite ypatingą poziciją, jūs turite, jūs dalyvaujate tarybos posėdžiuose ir jūs galite pastumėti į priekį šitą situaciją ir sunaikinti šitą kliūtį. Linkiu jums sėkmės. Kampulė Natri. Uh, Ačiū pirmininkė. Pone Karinš, turėjau galimybę pažinoti Jūs kaip Europos parlamento narį, Jūs dirbote rytre komitete. Mums labai patiko Jūsų pastaba apie bendrąją rinką. Jūs labai gerai apibūdinote situaciją. Aš tikrai e, džiaugiuosi, kad esu Europoje, kur mes drįstame e, pasinaudoti galimybėmis. Mes visi kartu sukūrėme daugiau nei 20 procentų bendrojo produkto visame pasaulyje. Taigi kyla klausimas, iš kur kyla tos populistinės idėjos uždaryti sienas, uh, arba nutraukti ryšius su tam tikromis mūsų žemynų dalimis. Aš tikrai nesuprantu, ne, ne kuo tai gali būti naudinga europiečiams. Tačiau labai gerai, kad mes galime būti drąsūs kalbėdami apie klimato kaitą, nes mes kartu galime numatyti krypti, to po vieną negalės padaryti ne viena šalis. Taip pat, na, Žinome, kad yra šeimų su vaikais, kurioms reikia automobilių, bet e, matome, kad yra naujų, švaresnių automobilių, e, kurios, kurių galima įsigyti ir kadangi mes užimame daugiau nei 10 procentų rinkos, tai galime čia pasiekti savo tikslų. Taip pat labai džiaugiuosi, kad Europa kalbasi su piliečiais. Su piliečiais galima kalbėtis per rinkimus. Ir taip pat džiaugiuosi, kad yra darbuotojų, kurie dabar gali e, judėti, kirsti sienas ir džiaugiuosi, kad mes tikrai daug ką nuveikėme e, piliečių ir bendrosios rinkos labui. Eh, meneer Karins, eh, na uw sterke speech geloof ik meer dan. Ačiū dabar Ponas Dėmesmaker, ačiū, ministrė pirmininkė, po jūsų e, tokio tvirto pasisakymo aš dar labiau tikiu mažų veiksmingai dirbančių šalių galiomis. Mes, na, e, iš tikrųjų Latvija apsisprendė, kovojo prieš dominavimą, tačiau matau, kad kitoms šalims e, yra sunku tokios šalis kaip e, Škotija, Katalonija yra radusios būdų, kaip e, priimti demokratinius sprendimus nesmurtiniu būdu, tačiau tos šalis yra tiesiog nustumiamos. Prisiminkime, kas vyko Katalonijoje. Europos piliečiai pritars Europos piliečiui tik jeigu matys, kad jis užtikrina demokratinės teisės. Taigi mažos šalis turi e, veikti kaip didelės ir mes tikrai tikimės jūsų paramos. Dabar ponas Hokmark. Pirmininkė, ministrė pirmininkė, norėčiau pasakyti, kad Latvijos, Estijos, Lietuvos vystimasis iš tikrųjų yra šio laikinės Europos istorijos stebuklai. E, to šalis išgyveno pereinamąjį laikotarpį, išsikovojo laisvę. Prieš 30 metų Švedijoje pradėjau kampaniją e, Baltijos šalių nepriklausomybei paremti. Mes lankėmės Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, prisimenu Anetą Santrą, Tune, e, kaip jie kovojo už nepriklausomybę sovietų teritorijoje. Dabar geras mano bičiulis, sėdintis ir šalia, ir taip pat ir jūs, e, e, tapote vienu svarbiausių parlamento narių šiame parlamente, jūs taip pat esate laisvos ir nepriklausomos Latvijos vadovas. Tai yra stebuklas. Ir apie tai norėčiau kalbėti čia esantiems kolegoms. Tai mano paskutinė kalba. E, Na ir Kristijani Karinč, tikrai būtų gerai, kad būtumėte čia, bet taip pat noriu paklausti, ar mums nereikia Koberno ir Feradžo, kurie kalba apie absurdiškumą e, apie tos absurdiškus dalykus, kad nereikia ES. Tai, ką jūs pasiekėte, kokius politinius pokyčius gyvenote, jūs dabar nesileidote į institucinės diskusijas, bet kalbėjote apie tai, ką Europa galėtų padaryti. Ir jūs parodote, ką mes galime padaryti, o jie parodė absurdiškumą to, kai nieko nedarome. Ir mes tikrai e, Švedijoje didžiuojamės, kad jūs esate mūsų kaimynė. Ačiū. Thank you. Gunnar, for your work. Ačiū Gunnar už jūsų aktyvų darbą parlamente. Bogovič dabar. Sveiki. Labadiena, gerbiamas Kristijanai. Vėl malonu su jumis sustikti. Mes buvome kolegos parlamente ir prisimenu džiugių momentų. Man labai patiko jūsų kalba Slovenijos <clears throat> atstovas, vadovas turėjo galimybę kalbėti parlamente, bet atmetė ją. Ir todėl puiku, kad jūs užbaigėte šitą vadovų pasisakymų raundą. Europos istorija <clears throat> sudėtinga. Jūsų gyvenimo istorija lygiai taip pat jūs migrantų, emigrantų vaikas ir Dėl to visiškai suprantama, kad jūs taip pasišventęs Europai ir laisviai. Jūs teigiate, kad Europai dėrėtų toliau plėtoti savo darbo rinką ir ekonomiką. Noriu paklausti apie daugiametę finansinę programą. Ar tie, kurie yra grinėjai kontributoriai, ar jie suvokia, kad Visos tos programos sudaro tik tai 1,3 procentų ES biudžete. Aš turiu omeny sanglaudos politiką. Lopes. Blanko Lopes. Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė pirmininkė. Per šią kadenciją mes dirbame kartu. Čia mano paskutinis pasisakymas. Mes dirbame kartu tam, kad sukurtumėm integruotą ir konkurencingesnę e, elektros rinką kartu su komisijos nariu Kanietė, kur yra mažiau anglijas, dirbti kartu, kad turėtumėm teisės aktus, kurie kovoja su mm, klimato kaita, o tai yra didžiausias planetos, didžiausia planetos grėsmė taip pat e, kurti energetinę politiką, kuri yra plačių užmojų, nes mes žinome, kad ta energetika, kuri nenaudojama, yra būtent ta švaresnė energetika. Taip pat dirbti kartu su atsinaujančiais šaltiniais tam, kad būtų jie daugiau naudojami tam, kad būtų e, naudojama mažiau anglies e, ir, to, ir, ir mažiau išmetalų tokiuose sektoriuose kaip transportas ir šildymas. Mes dirbame kartu, kad sumažintumėm išmetalus, kad ES turėtų bendrą teisinę bazę ir kad mes taptumėm e, pas globaliais veikėjais kovojant su klimato kaita. Europa turi ateitį, turės ateitį, jeigu mes kovosime su didelėmis grėsmėmis taip, kaip kovojame per šią kadenciją su klimato kaitos grėsme. Dėkoju, ministrė pirmininkė, už jūsų indėlį. Roskutovs. Paldies priekšsėdėtė, kungs, kolai. Ačiū pirmininkė. Kolegos. Šiandien Šiandien kelis kartus girdėjome, kad Europos parlamentas ir Europos Sąjunga e, kūrė puikią statistiką. Manau, kad jūs esate puikus pavyzdys. Mes kartu dirbome ir kovodami su korupcija, kartu dirbome ir kovodami su pinigų plovimu. Jūs puikiai žinote, kas yra pinigų plovimas. Uh, Tai ne tik tai pinigai iš nusikalstamos veiklos, jie toliau naudojami terorizmui ir nusikalstamai veiklai, priekybai žmonėmis ir kitais tikslais. Kitoje kadencijoje norėčiau toliau apie tai kalbėti ir toliau tęsti darbą šiuose sritise. Maldere. Maldere. Mėly kolegos, mielas Krišian, labai didžiuojasi mūsų ministrų pirmininku. Jūsų pasisakymas buvo puikia programa Europos ateičiai. Jūs nevengiate netgi skausmingų klausimų, nuoširdžiai už tai dėkoju. Taip pat didžiuojosi, kad sugebėjote sukurti vyriausybę Latvijoje, naujų jėgų vyriausybę, kurių, tų naujų jėgų, e, kurių bijojo senosios jėgos. Jum tai patiko, pavyko. Mes turime labai sudėtingų užduočių. Reikia sumažinti išlaidas, nes e, pinigų e, gauname mažiau, pavyzdžiui, iš sanglaudos fondų, mūsų tiesioginės E, išmokos yra daug mažesnės negu kitų šalių. Taip pat e, visuomenės integracija yra labai svarbi. Mes girdėjome, kad sovietų rusifikacijos politika tesama ir mes vis dar kovojame su ją. Dabar tai vadinama mažumos klausimais. Latvija yra vienintelė šalis, kurioje yra keturios rusų mokymo programos, e, kad kur diskriminuojama valstybinė kalba. Tai yra sudėtinga užduotis Latvijai, tačiau saugi Europa yra mums visiems svarbi. Dėkoju Jums ir linkiu kuo didžiausios sėkmės. Bosinarų. Grazie, prezidente. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas premjerė. Dėkoju už pragmatišką ir stiprią kalbą, už realistinį įvertinimą dabartinės situacijos. Linkęs pritarti daugeliu jūsų minčių. Aš ir mano valstybė, Rumunija, Rusija vertina lygiai taip pat kaip jūs. Šiame kontekste, kaip Latvija vertina Europos gynybos sistemą ir jos kūrimą ir kaip ateityje reiktų matyti Europos gynybos sistemą santykėje su NATO. Benson. Gerbiamas premjerė, gerbiamas Kristijanis Karinč, labai dėkoju Jums už tokią vizionierišką, stiprią kalbą ir už pastabas apie vidaus rinką. Norėčiau, kad taryboje, taip pat ir taryboje būtų kalbama apie laisvą priekybą ir apie tai, kad komunistų kiniečia, e, Kinija, komunistų Kinija kelia pavojų mūsų interesams. Mes matome, kaip įvairios e, Kinijos kompanijos, pavyzdžiui, China Shipping, remiamos valstybės braunasi ir parduoda mums e, laivus ir senus laivus ir netinkamus laivus. Tai sukelia nesažiningą konkurenciją Europos laivybos pramoniai. Ir jie perima rinkos dalį Europoje, remiami savo valstybės. Mes negalime to leisti Europoje. Komisija turi įsigilinti į šitą bylą ir kažką daryti. Gerbiamas Randžel. Premjerė, noriu pagirti Jūs. Tai viena iš labiausiai įkvepiančių kalbų, kurias čia girdėjome iš premjerų. Noriu užduoti klausimą apie sanglaudos fondą. Komisija pateikė naują pasiūlymą ir pagal jį tokia valstybė kaip Latvija, kuri itin stengiasi ir jos BVP yra mažesnis, prarastų apie 40 procentų sanglaudos fondų. Portugalija prarastų 7 procentus, Kroatija 5 procentus. Argi teisinga, kad skurdžiausios valstybės praranda sanglaudos fondo pinigus? Portugalijos vyriausybės atstovas Markeš atrodo tuo patenkintas. Nepaisant to, kad Portugalija yra skurdesnė už Italiją, Ispa, e, Ispaniją ir kitas valstybės, jis visiškai nesipriešina. Kokių priemonių reiktų imtis, kad tam pasipriešintume? Mimikins. Premjerministras. Nu, ko dedzīga runa jūs parādījāt? Ačiū pirmininkė, ministrė pirmininkė. kalbėdamas parodėte ir savo mobilųjį telefoną ir papasakotumėte pasaką apie tėvą ir tris sūnus. Kalbėjote apie Europos skirtumus ir įvairovę. Bet, na, tai, kad Kai kurie asmenys e, Latvijos vyriausybė yra nusiuntę laišką prašydami išsaugoti mokymą rusų kalbą. Na, jūs to žmonės pavadinote kvailiais. Vienas iš tų kvailių esu aš ir mano kolegos socialdemokratai. Pone Sargentinį parengė puikų pranešimą, kartu su jais parengėte puikų pranešimą apie pinigų plovimą, tačiau nieko nepasakėte apie savo žmoną ir apie tai, kad ji pardavė nekilnojamąjį turtą Na, galbūt šis pavyzdys nėra geras, bet ponia Karinčiai, jeigu norite pakeisti Europą, tai turite pradėti nuo savęs. Jūs turite atsisakyti savo amerikietiškos pilietybės. Ponas Keli. Jūs penkerius metus sėdėjote čia tarp manęs ir Gunaro Jūs buvote puikus kolega, bet noriu Jums priminti vieną dalyką. Aš čia pradėjau dirbti prieš dešimt metų, pirmą dieną nuėjau į valgyklą ir turbūt atrodžiau visiškai pasimetęs. Ir Jūs ir keletas Jūsų kolegų pakvietėte mane prisėsti prie Jūsų stalo, tikrai to niekada nepamiršau, tai rodo Jūsų padarumą taip pat. Aš ačiū, na, ačiū Jums ir už kitus dalykus. Vakar apie tai kalbėjome, EPP posėdėje. Jūs paminėjote pinigų plovimą ir nusikalstamumą ir pasakojote, kaip e, sutvarkėte visus tos tokį šešėlinį verslą e, savo šalyje. Ką dabar norėtumėte, kad padarytume mes kitoje parlamento, e, kitoje parlamento kadencijoje, kad sumažintume pinigų plovimo ir nusikalstamumo mastus? Taigi, E, ačiū Jums dar kartą ir linkiu Jums sėkmingo darbo kaip Latvijos ministrų pirmininkui. Pone Gomeš, e, pone Karinš, sveiki atvykę, labai džiaugiuosi Jūs čia matydama, man labai patiko dirbti su Jumis, ypač toje komandoje, kuri dėrėjosi dėl ketvirtos ir penktos direktyvos dėl kovos su pinigų plovimu. Aš taip pat labai daug ko pasimokiau. Taip pat dirbome ir parlamento tyrimų komitetuose dėl mokesčių klausimų. Visiškai pritariu tam, kas sakėte, kad reikia mm, centri, Europos centrinės priežiūros sistemos e, kovojant su pinigų plovimu. Tačiau noriu dabar paklausti, ar jūs dabar, būdamas ministrų pirmininku, taip pat e, to e, sieksite? E, kai buvo siekiama kovos su pinigų plovimu direktyvoje. Taip pat noriu paklausti, ar jūs dirbsite ir su PVM klausimu, kuris dabar yra blokuojamas taryboje, nors e, pinigai plaukia organizuoto nusikalstamumo grupuotėms ir net teroristinėms organizacijoms, pasitelkiant vadinamojo karuselinio sukčiavimo uh, E, schemomis. Taip pat ar jūs sieksite kvalifikuotos balsų daugumos mokesčių klausimais, siekiant e, užkirsti kelią tokiems mokesčiams, kurie iškraipo konkurenciją bendroje rinkoje? Uh, uh, Ačiū pirmininkė, paskutinė kalba ir džiugauju, kad mano geras draugas ir kolega Karinč čia yra salėje. Jis išdėstė pozityvę, pragmatinę darbo tvarkę Europai, kelią į priekį. Geriausias būdas atsikirsti populistams ir nacionalistams į mūsų valstybėse narse ir kairė ir dešinė yra užtikrinti, kad mes ES klestėtume. ES tai ne tik taikos, bet ir socialinės bei ekonominės pažangos projektas. Premjerė, jūs teisingai pasakėte, daugiau prekybos, pašalinti kliūtis, sukurti tikrą vidaus rinką, atsikirsti protekcionizmui, daugiau investicijų Europoje, daugiau tikros konkurencijos. Tokia darbo tvarkė mums duos daugiau darbo vietų, investicijų ir ekonomikos augimo. Ir svarbiausia, daugiau vilties mūsų piliečiams. Puiku buvo dirbti su jumis ir jūs atstovaujate valstybei, kuri iškovojo mm, demokratiją ir teisės viešpatavimą. Jūs visą tai labai sklandžiai šiandien išdėstėte. Ačiū. Biden, Orzer. No. Okay. Honorable Virkunen. Arvoisa puhemies. Kunen. Ačiū. Pirmininkė. Ne taip kaip kitiems kolegoms. Aš norėčiau tikėtis, kad čia ne paskutinė mano kalba parlamente. Noriu padėkoti už energingą ir teigiamą kalbą. Buvo itin malonu su jumis dirbti INTE komitete. Kai pradėjome šią kadenciją, tai prioritetas buvo didinti darbo vietų skaičių, e,

europos taryboje palaikykite realią nepriklausomos energetinės rinkos europos sąjungoje sukūrimą. antras ko labai norėčiau paprašyti tai yra ir toliau palaikykit rail balticos projektą kuris yra strategiškai svarbus ne tik tai baltijos šalims bet visai europos sąjungai. kartais sugrįžkit prie socialinio teisingumo klausimų ir taip pat labai labai teisingai buvo keltas žemės ūkio išmokų

tokia kalba iš esmės. Jisai kalbėjo apie skaitmeninę rinką. Jisai teisingai sakė, kad ypatingai e, tarp tinklinio ryšio prasme, jeigu mes e, nereglamentuosim šitos ryties, neturėsim tinkamų e, rėmų. Labai svarbu, kad būtų galima nusipirkti mikrosimą ir e, sim kortelę visose e, šalyse. Labai svarbu, nes tai yra konkurencijos ateities klausimas. Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie kartu kovojo už bendrąją rinką ir už mūsų ateit... saugumą ateityje. Enso. Um, thank you for this fantastic Dėkoju už puikią galimybę. Daugumai mūsų čia yra paskutinė galimybė pasisakyti, man pirmoji ir paskutinė, nes aš esu naujas parlamentaras, prisijungiau prieš dešimt dienų, tai prašau pirmininko e, padaryti e, e, išimti ir pažymėti, kad aš pasisakiau du kartus, pirmą ir paskutinį. Kaip ir kolegos iš Rumunijos uždavė klausimą apie ES gynybą, aš norėčiau jūsų paklausti apie ES ir Rusijos e, ryšius. Rusija pažeidė tarptautinius, e, tarptautinius sutartis, e, okupuodama dalį Ukrainos, dalį Gruzijos, dalį Moldovos. Ką jūs apie tai manote, ką jūs matote apie tą sudėtingą santykį su Rusija būtent dėl jų pačių konkrečių veiksmų. Dar kartą dėkoju Jums. Le volevo dare il secondo minuto, ma non l'ha, non l'ha preso. L'onorevole Andrikienė. Pane Andrikienė, ar jinai yra salėje? Ne, nėra. Baigėsi spontaniškų pasisakymų e, procedūra, suteikiu žodį ponui Karinč, prašom. Oh. Mr. President, dear colleagues. Pirmininkė, kolegos, žymėjausi visų pasisakymus, tų pasų užrašų daug ir aš turėsiu juos įsigilinti, nes klausimai yra įvairūs - gynyba, sanglauta, e, socialinė e, teisingumas, Kinija, Rusija. Jeigu aš pasistengčiau visus jos atsakyti, tai mano šita kalba būtų ilgesnė negu pirmoji ir jūs nespėtumėt pabalsuoti. Taigi to aš nedarysiu. Bet visgi norėčiau pasidalinti keliomis mintimis. Pirma, Kaip buvęs parlamentaras norėčiau padėkoti kiekvienam iš jūsų už galimybę, e, malo, malonumą ir garbę dirbti čia. Per pastarosius beveik dešimt metų, per pastarąją kadenciją e, patyriau daug, visko daug, daug emocijų, bet noriu padėkoti jums visiems už puikų bendradarbiavimą. Daugumai jūsų, kaip sakote, yra paskutinis pasisakymas šiame parlamente, o man tai yra pirmas pasisakymas kaip ministrui pirmininkui, taigi labai dėl to džiaugiuosi. Apibendrinant diskusijas, kolegos, ES nėra tobula. Netobula. Ir kaip balsuotojai, kaip piliečiai sako, kad kažkas negerai, mes turime įsiklausyti. Nesakykim, ne, ne, viskas yra gerai. Ne, reikia jų įsiklausyti. Nes juos tikrai neramina tam tikri dalykai, pavyzdžiui, darbo vietos, migracija, klimato kaita, saugumas. Šie klausimai iš tikrųjų yra neraminantys, bet mums reikia ir atsakymų, ir mes turime atsakymų. Negalima E, ateityje būti suverenių valstybių sąjunga, negalvojant, nekalbant apie mūsų tapatybę, apie mūsų kalbas. Mes turime būti ir esame vertybių sąjunga, e, demokratijos, laisvės, e, įstatymo viršenybės sąjunga. Kaip Latvis aš galiu pasakyti, kad žinau, ką reiškia gyventi be laisvės, be demokratijos ir be teisės viršienybės. Tai tikrai e, nelinkiu niekam to patirti. Mes turime galimybių skatinti ekonominį augimą ES. Ir tai yra bendroji rinka. Mums tai reikia panaikinti bendrosios rinkos e, visasus barjerus, kliūtis tam, kad mūsų įmonės galėtų aukti iš nacionalinių tapti europinėmis, kad galėtų tapti tvirtai žaidėjais tarptautinėje rinkoje. Ir tą mes padaryti galime. Galime spręsti ir sudėtingą migracijos klausimą, stiprindami uh, E, išorinės sienas. Ta reikia padaryti, nes kai stipriname išorinės sienas, vidinės sienos gali būti atvertos ir e, nesudaryti kliūčių vidiniai rinkai. Mes taip pat galime pereiti prie švarios energetikos. Svarbiausia, kad e, veiktų visos rinkos jėgos. E, nereguliuokime e, kainų ir žalioji energetika e, suklestės ir mes sugebėsime pereiti. Bendrojusis saugumas. Aš nematau prieštaravimo tarp buvimo NATO nare kaip Latvija ir stipresnės ES, stipresnio bendradarbiavimo ES saugumo ir gynybos srityje. Mes turime uh, dirbti, stengtis, kad būtumėm tvirtesni ir ES ir būtumėm mm, svarbus NATO nariai. Tai nėra čia prieštaravimo. Turime kalbėti ne tik apie karinį saugumą, bet ir apie informacinį saugumą. Kaip anksčiau sakiau, manau jau laikas rimtai pagalvoti apie e, teisės aktus kurie būtų susiję su socialinėmis ir žiniasklaidos platformomis ir e, neteisingų naujienų, melagingų naujienų skleidimu. Kolegos, nereikia kovoti su populistais. Į populistus įsiklauso Todėl žmonės, kad jie yra nelaimingi, reikia kovoti su priežastimis, reikia priminti, kad būdami sąjungoje mes esame stipresni. Jeigu e, paėmė po vieną pagaliuką, kiekvieną sulaužysi lengvai, o jeigu juos suriši į ryšulėlį, bus stipru. Tai, tai, žodžiu, viena valstybė yra silpna, bet subūrus į vieną vietą, jeigu mes e, kalbėsime apie savo idėjas, apie savo bendrą rinką, mes būsime stip, stiprus. Taigi, mes turime didelę atsakomybę ginti vertybės, laisvę, demokratiją, įstatymo viršienybę, e, kurti bendrą rinką, stiprinti bendrą rinką. Mes tą darysime taikiai per diskusijas, įtraukdami piliečius ir eisime į priekį. Dėkoju.